So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Mėly kolegos ir kolegės, kalbėsiu kiek lėčiau, nes kai ką, ką tik išleidau į tualetą. Na, o paskui pradėsime darbą. Schon gesagt habe, ich bedanke mich sehr herzlich bei allen für die freundlichen Wünsche, die mich Kaip jau sakiau, šiandien ryte labai ačiū visiems už linkėjimus pasveikti. Kaip jau sakiau savo frakcijoje, nors e, jau ir sugrįžau, bet dar mm, neįsibėgėjau. Vis dėlto esu tikra, kad e, tikrai dirbdamas komitete atsigausiu. Norėčiau palinkėti mums visiems puikaus bendradarbiavimo. Einame prie septinto darbo tvarkės klausimo. Laiško forma pateiktų nuomonių dėl EGAF paraiškų tvirtinimas. Konkrečiai Microsoft atvejas. Balsuosime elektroniniu būdu. Baigiamasis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? David Kaza. Trimis EPP balsais per daug. Labai jau kruopšiai balsuojate. Dar vienu balsu vis per daug. Dabar tvarkoj. Patvirtinta. Haben wir ein Ergebnis? Nein, es steht ja an, oben an. Balsavimo rezultatą matote ekrane. Aštuntas darbo tvarkės klausimas. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra F kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko patvirtinta? 39 e, pakeitimas. Kas už? Kas prieš? nesu tikras po aštuonių mėnesių. Gal pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. 28 už, 21 prieš, 40 kas už, kas prieš Priimta 41 kas už, kas prieš. Priimta 42 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 43 kas už, kas prieš, kas susilaikė Pasitikrinkime. 43 pakeitimas. Apgestimt. Ar visi pabalsavote? Vėl vienu balsu per daug iš EPP frakcijos. Dar kartą balsuokime, nes buvo vienu balsu per daug iš EPP. Haben alle abgestimmt? Ar visi pabalsavote, baigiame balsuoti? 29 už, 18 prieš, 44 kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta 45 kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta 46 kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta 46. 47. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė primta? Pasitikrinkime 47 pakeitimas. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 48 kas už, kas prieš kas susilaiko primta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Penkiasdešimt pirmas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Kompromisas gyja, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kompromisas H, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau kompromisas I, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kompromisas J, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Kompromisas K, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Kompromisas L, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Kompromisas M, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Kompromisas N, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Kompromisas O, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Kompromisas S, kas už, kas prieš, kas susilaikė primta. Kompromisas U, kas už, kas prieš, kas susilaikė primta. 97 kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 98 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 99, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 13 pakeitimas ir šimtasis. Jie vienodi, kas už, kas prieš, kas susilaikė, primta. Bedžet 8. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 96, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 101, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. P kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 14, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 104 atsimtas, 105 ir 106, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Kompromisas Q, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. R kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 113, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 113 pakeitimas. Haben alle abgestimmt? Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. 31 e, už 14 prieš. Atleiskite, kad nepamačiau iš anksto, iš karto, žvilgsnis dar netoks svarb, skvarbus. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Manau, kad priimta, bet pasitikrinkime. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 18. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Tai kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 120. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Budžet 9. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. V kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, primta. Budget 10, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. V kompromisas, W kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, primta. 120 ir 130, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 131, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 132, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. 132. Ar jau visi pabalsavote? Primta. Did we vote on 21? Ar balsavome dėl 21-ojo? Klausia balsas iš salės. Dankeschön. Sorry. Ihr helft mir ja. Amendment 21. 21 pakeitimas, kuris anksčiau buvo praleistas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 133. Er Atkrenta. Other whole thing. Other whole thing. Amendment 134. 134 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 135 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 136 atkrenta. Kompromisas X. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Y kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 22. Kas už, kas prieš. Kartu balsuojame 244. Taigi, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 23. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 1, 4, 5, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Dėl 145. Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Primta. 146 kas už, kas prieš kas susilaiko, manau, kad priimta. Ar kas nors nori pasitikrinti? 146. Ar visi pabalsavote? Priimta. Budget 13, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 147 kas už. Taip pat ir 148 abu šie pakeitimai, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. A. Kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. B. Kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 29. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antras atkrenta C kompromisas. Norite pastikrinti dėl 29. Gerai. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. C kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 33, kas už, kas prieš. Neaišku. Pasitikrinkime. 33 pakeitimas. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. 30 už 19 prieš. Būtų gerai, jeigu jūs aukščiau keltumėte rankas. Budget 2. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. D kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 34. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Budget 3. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Panašu, kad atmestas, bet pasitikrinkime. Ar visi pabalsavote? Baigiame baluoti, ar balsuoti. 25 už 25 prieš, taigi pakeitimas atmestas. E kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Baigiamasis balsavimas dėl viso pranešimo projekto. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. 46 už 3 prieš sveikiname pranešėją. Dabar e, dar vienas balsavimas, antrasis. Balsuosime dėl dėrybinio mandato. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Tas pats rezultatas. Dar kartą sveikiname pranešėją. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 9, European Center for the... Dabar galime eiti prie devinto klausimo. CDFOP, Europos profesinio mokymo plėtros centras. D kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaikė primta. 41 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Pasitikrinkime dėl 41. -ojo. visi pabalsavote. Atmestas. 42. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 43. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 44. Kas už, kas prieš, Atmesta. Pasitikrinkime dėl 44 pakeitimo. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimtas. Toliau E kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau budžet 6, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 51, kas už, kas prieš, kas susilaiko, neaišku. Pasitikrinkime 51 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas. Penkiasdešimt antras su žodiniu pakeitimu. Emilian Pavel. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, primtas. Ar kas nors nori pasitikrinti? Jeigu taip, prašom, pasitikrinkime. Ar visi pabalsavote, baigiame balsuoti, primta. 55. Ir budžet 7 pirmoji dalis identiški. Balsuojame vienu įpu, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau F kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 59 ir budžet 7 trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. H kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. J kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Į kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 53. Atkrenta. sorry, sorry, sorry, sorry. Kompromis ką? Ką kompromisas? Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. L kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. M kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. N kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, primta. O kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. P kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. X kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. S kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 84 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 91. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, lyg ir atmestas, bet pasitikrinkime. Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas, atmestas. 93. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Devyniasdešimt antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Devyniasdešimt ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Q kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. Budžet 8, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. Ir kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. T kompromisas. Kompromis T dafür. Ta kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. U kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. V kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. W kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 117, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Y, y kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Budget 9, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Panašu, kad priimta, bet pasitikrinkime. Ne, kompromisas Z. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 128 su žodiniu pakeitimu, kurį patikė Milijan Pavelkas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Ar visi pabalsavote? Primta. Budžet 10. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primta. 20 ir 129 bei budžet 11, jie vienodi. Balsuokime už juos visus, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primta 130, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaiškus rezultatas. Pasitikrinkime 130 pakeitimas. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 131. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. Kompromisas AA. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 134. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 135. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Kompromisas AB. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 138. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, panašu, kad atmesta. Ar kas nors nori pasitikrinti? Jeigu tai prašom, 138. Alle abgestimmt? Ar visi pabalsavote? Atmestas. Kompromisas atsakas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Kompromisas AD, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 24, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 25, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Budget 13, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Vienas, keturi šeši, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Vienas, keturi septyni, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Dvidešimt šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. A kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Trečias kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 28. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta Primta. 29. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. G kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. B kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 33. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 34. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 34. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. C kompromisas kas už,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 Pasitikrinkime dėl 37. Ar visi pabalsavote? Primta. Toliau du baigiamieji balsavimai. Pirmas dėl mandato. Ne, visų pirma, baigiamasis balsavimas dėl pranešimo projekto. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Priimta sveikiname pranešėją. Na, o dabar dėl mandato. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Didžiaja balsų dauguma patvirtinta suteikiamas mandatas ir dar kartą sveikiname pranešėją. So, dann ist aufgerufen der Tagesordnungspunkt 10, European Foundation for the Improvement of Living and Work. Dešimtas darbo tvarkės klausimas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas Eurofund. C kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Kompromisas D2. Ar taip? Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta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 One point, one point, point for you. Okay. Was Abstimmung Kompromiss C stimmen wir D2 stimmen wir. Dar kartą balsuokime dėl D2 kompromiso, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Dvidešimt aštuoni prieš, dvidešimt du už. D kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 65. Kas už, prieš susilaiko atmesta. F kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 67. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 68. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. E kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. G kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. H kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Budget 5 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Y kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko. Panašu, kad priimta, bet pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Kompromisas Y patvirtintas. Šimtas dvidešimt pirmas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. 121. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas. Į kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Kompromisas į du. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Penkioliktas pakeitimas kartu su. Herr Papschitze, also aufgerufen Amendment 15. Taigi 15 ir budžet 6 trečioji dalis. Balsuokime. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ką kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. L kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. M kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. N kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta, kompromisas N2, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. O kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. P kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Kompromisas Q kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Kompromisas R kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Kompromisas W kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 133 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta Atmestas. 26. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 25. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 26. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. 1, 3, 4 atkrenta. S kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. T kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. Dvidešimt devintas kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. Vienas keturi penki kas už, kas prieš, kas susilaiko. Vienas keturi penki patvirtintas. Vienas keturi šeši atkrenta. U kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. U2 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 152, kas už. Prieš tai V kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 152, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 158. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 161. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. 161. Baigiame. Atmestas. 33 ir 162 kartu, nes jie vienodi, kas už, kas prieš, kas susilaikė primta. Kompromisas vaidu, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 163, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Bet pasitikrinkime. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 164 ir 165 identiški. Taip pat ir 166. Dėl visų trijų balsuojame, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primta. Budžeto 8, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primta. Kompromisas X, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Badžia 9, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime. Dėl budžeto 9. Ar visi pabalsavote? Z kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primta. 38. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmes. Primtas, atsiprašau. 1, 2, 2. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primta. 39. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 179. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Pasitikrinkime. Ar visi pabalsavote? Primta. Kompromisas AA. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 41 ir 185. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. BB kompromisas. Norite pastikrinti? Nenorite. Tai norite ar nenorite? Pasitikrinkime. Keturiasdešimt pirmas ir šimtas aštuoniasdešimt penktas pradedame balsuoti. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti, atmesta. Kompromisas BB. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primta. 191. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primta. 192. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. CC kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 196. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 43. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 198 kas už, kas prieš, kas susilaiko. SND labai vangiai kelia rankas, tai dar kartą. Arba pasitikrinkime iš karto elektroniniu būdu. Gestimmt. Ar visi pabalsavote? Balsuojame dėl 198. Ar jau visi pabalsavote? Atmestas. 199. Kas už, kas prieš, Pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti primtas. A kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 47. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 48. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 48. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti? Atmestas. 49. kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 49. Ar jau visi pabalsavote? Atmestas. B kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 53 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 55 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 57 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime dėl 57. Priimtas. Budžetų 2. Kas už, kas prieš, Dar kartą. Bačiat 2. Kas už? Kas prieš? Primtas. 58 atsimtas kompromisas B2. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Kompromisas B3. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas Primtas. Dabar balsuosime dėl viso pranešimo su pakeitimais. Vardinis, ne, elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti galtinis balsavimas. Ar jau visi pabalsavote? Taip. Sveikiname pranešėją. Dabar turime balsuoti dėl viso mandato. Antrasis balsavimas elektroniniu būdu. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Ir sveikiname pranešėją ir visus jo pagalbininkus. Tai baigiame balsuoti ir dėl šio pranešimo. Ko gero, rytoj kalbėsime apie koordinatorių rekomendaciją. Slow, slow. Wir werden uns morgen, das nur eine Bemerkung von mir, bei den Koordinatoren darüber unterhalten, ob. Rytoj su koordinatoriais dar tarsimės, ar pranešim, ar prane, e, pranešimai dėl trijų šių agentūrų turėtų būti aptarimi kartu, apsispręs koordinatoriai, ką daryti. 11 klausimas atidėtas iki rugsėjo 28 dienos. O dabar galime eiti prie paskutinio punkto mūsų balsavimo sąraše, tai yra 12 klausimas. Tai yra priemonės dėl informatorių. 41 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. J kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 48, kas už, kas prieš, primta. K kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, lyg ir priimtas, bet pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Primtas. L kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primtas. 68 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Kompromisas M, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. Kompromisas P, kas už, Dėl M ką tik pabalsavome. Dabar kompromisas P. Kas už, prieš, kas prieš, primtas. N kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Kompromisas Q kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 84. Kas už, kas prieš, atmesta. Pasitikrinkime dėl 84. Ar visi pabalsavote? Atmestas. R kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, Primta. 90 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. S kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. T kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. O kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 99 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. A kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. B kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. C kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. E kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. D kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. F kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 26, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Pasitikrinkime dėl 26. Ar jau visi pabalsavote? Atmestas. G kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. H kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. I kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 37. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Rimtai Marta pastikrinti? Also gut, ich nehme es trotzdem ernst und wir checken dieses Amendments. Gerai, pasitikrinkime dėl 37. E, Haben alle abgestimmt? Gut. Ja. Ar visi pabalsavote? Trisdešimt aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Trisdešimt devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, at, atmesta. Norite pastikrinti? Ar tai buvo pokštas? 40. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Kągi, dabar balsuojame dėl viso e, pranešimo projekto. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Štai ir rezultatas. Sveikiname pranešėją. puikus rezultatas. Davidai tikrai gersime šampaną.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 Ne. Taip nepasielgsime. So, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 13. 13 darbo tvarkės punktas. Initiative in the member states. Jaunimo žimtumo iniciatyvos įgyvenimas valstybėse narėse.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 Gal galėtumėt susėsti? Sanda. Felin, Feline. Ist das zu fassen? Kas čia vyksta? Also, jetzt rufe ich auf den Punkt 13, the employment. Äh, Taigi, dar kartą 13 darbo tvarkės punktas jaunimo žimtuvo iniciatyvos įgyvendinimas valstybėse narėse. Norėčiau pasveikinti Jandemovskį iš EPS, kuris trumpai papasakos apie vertinimą, kuris e, neseniai buvo įvykęs. Pane Demovski, žodis jums. Dėkoju pirmininkė, kolegos, garbus nariai. Tikrai EPRS tarnybai yra didžiulė garbė e, pristatyti savo produktus, e, paslaugas, padėti jums dirbti. Ir suprantu, kad man yra skirtos tik penkios minutės, turiu porą skaidrių, dėl to pasistengsiu trumpai apibendrinti tą publikaciją, kurią turite visi ir esate gavę papirinę kopiją. Europos parlamento tyrimų tarnyba yra susijusi su ekspost vertinimu. Tai yra padalinys, kuris vykdo tą ekspost vertinimą ir jis teikia arba paslaugas arba ta, e, viduje, arba iš, išorės tarnyboms, kai to reikia. Dabar trumpai papasakosiu šią temą. Ši, šią publikaciją šiuo leidiniu yra e, kartu su sekretoriatu, dėl ko buvo sutarta prieš porą mėnesių, vyko susitikimas kovo mėnesį. Seminaras tuo metu dar ne, negalėjome pateikti papildomos informacijos, bet pasinaudojo informacija, kuri buvo pateikta auditorių rūmų ataskaitoje ir komisija bandė panagrinėti ne tik esamą padėtį susijusią su jaunimo užimtumo iniciatyva, bet taip pat įvertinti, ar e, tikslų yra laikomasi, taip pat nustatyti e, ribas e, ir trūkumus dėl duomenų trūkumo. Na, pagrindinė, aišku, ta informacija, kurios e, galbūt jums ir nereikia, bet mūsų um, tuos parengtus leidinius skaito ir e, platesnė auditorija, todėl norėčiau trumpai papasakoti e, apie ką yra šis leidinys. Yra svarbu atskirti tarp jaunimo užimtumo iniciatyvos ir jaunimo garantijų iniciatyvos. Apima abi valstybės narės, kurios yra didžiausias nedarbas. Bet jaunimo užimtumo iniciatyva yra papildomas papildoma finansinė priemonė, e, taip pat e, skirta reaguoti krizinėse e, situacijose, yra skiriamas iš ankstinis finansavimas tiem jaunimo fondam. Stebėsenos priemonė yra labai sudėtinga. Ja numato ECF reglamentas ir esame pastebėję, kad Europos komisija yra gana sunku gauti informaciją iš valstybių narių dėl to, kad yra vėluojama įgyvendinti tą darbo veiksmų programą, taip pat ir duomenis, kuriuos suteikia e, komisija pasiremdama valstybių narių duomenimis, labai dažnai netitinka stebėsenos reikalavimų, kuriuos numato ES teisė. Taip pat mums pasirodė svarbu paminėti, kad jaunimo užimtumo iniciatyva nėra vienintelis ES instrumentas, vienintelė priemonė, kurie susijusi e, su jaunimo nedarbu ir kovai su juo. Yra ir kitų. Tie duomenys, kuriuos paminėjau, informacija, kuri buvo surinkta ir pateikta e, leidinyje kalba apie jaunimo garantijų sistemą. Ir ta sistema yra tikrai labai svarbi. O tos veiklos, veiksmų programos, kurias minėjau, yra įgyvendinos daugelie valstybių narių. Europos komisija yra jas patvirtinusi ir tai yra tai, kas buvo patvirtinta gana vėlai kai duomenis e, ilgo laikotarpio ir trumpo laikotarpio rodikliams nėra pateikta, ten Europos komisija stengiasi parodyti, kaip viskas vyksta ir kad pažanga yra daroma. Tai informacija rodo, kad vis daugiau ir daugiau finansavimo yra skiriama toms programoms ir taip pat nemažai valstybių narių um, kovoja su jaunimo nedarbu ir vis daugiau yra sukūriama darbo vietų. Tai vat ta priemonė yra gana sėkminga ir iš mūsų pusės e, mes nerandame, taip sakant, e, kad tai yra susiję. Mes galvojame, kad galbūt tai yra atsitiktinumas, kad e, JAF tarp, tarp jaunimo užimtumo iniciatyvos bei e, jaunimo garantijų iniciatyvos paveikia darbo rinką. Man atrodo, tai yra labai svarbu. Bet nežinome, e, dėl ko taip atsitiko. Jeigu pasižiūrėsite į tą lentelę, E, to leidinio apačioje matote, kad skirtumai yra nemaži. Tai yra 15-16 metų duomenys po poros mėnesių situacija jau bus kitokia, tai yra bus gauti duomenys iš šių metų. Pasižiūrėsime, ar tie procentai keitėsi ar ne. Lyginamoji rezultatų analizė, lyginant juos su lūkesčiais taip pat ir institucinė sąranga. Kai kuriuose valstybėse narėse reikia pasakyti, kad buvo tikrai gana pažangi jaunimo užimtumo sistema. Kai kuriuose valstybėse narėse ne, buvo naudojamasi kai kuriuose nemažai e, tais pinigais ir finansavimu, kuris buvo skiriamas taip pat atskiroms programoms. ESF irgi gali čia padėti auditorių rūmai už, iškėlė klausimą. Žinau, kad kai kurio e, pranešėjai taip pat uh, bando suvokti, ar ES finansavimas pakeitė nacionalinius išteklius ar ne. Jis neturėtų pakeisti, bent jau tokia yra Europos komisijos nuomonė. Ir ta tieso, tiesioginė įtaka gali būti matuojama. Galiausiai leidinys daro išvadas, siūlyčiau juos pasiskaityti Ir jose yra teigiama, kad yra labai sunku įvertinti bent jau dabar, ar e, jaunimo užimtumo iniciatyvos poveikis buvo labai tiesioginis. Tikriausia, bus lengviau, kai turėsime papildomus duomenis. Bet kaip jau ir žinote, e, įvairūs e, rezultatai, kurie buvo teigiami, galbūt e, leis mums užsitikrinti papildomo finansavimo. Ir mes galvojame, kad labai svarbu yra pažymėti, kad tai galbūt galėtų padėti. Kartais tas pragmatinis požiūris e, gali, aišku, sukelti nemažai sunkumų ir jau paskutinėme puslapyje yra minima, kad balandžio mėnesį šių metų buvo nemažai leidinių, kurie buvo paskelbti komisijos, kuriuose buvo sakoma, kad be jaunimo užimtumo iniciatyvos vis tiek, net ir esant toms priemonėms, e, nemažai jaunimo patiria, e, neturi darbo. Dėl to atrodo, kad tos iniciatyvos nebūtinai pasiekia visus jaunus žmonės. Ir audito rūmai taip pat bandė paprašyti ES institucijų stengtis šiek tiek galvoti apie tai, kas vyksta realybėje. Ačiū labai. Ačiū Jums labai. O dabar pranešėjas Romana Toms. Ačiū. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pasisakymą. Ir visų pirma, padėkoti tiems, kurie prisidėjo jį rengiant, rengiant šį pranešimą, kurie prisidėjo savo žiniomis, taip pat padėjo parengti šį projektą. Kai ėmėmės šios užduoties, greitai suvokėme, kad darbas neturėtų būti sudėtingas dėl minėtų e, aplinkybių. Reikia suteikti turinį statistiniams duomenims šioje sityje, nes jų turime tikrai labai nedaug. Mums pavyko e, suformuoluoti keletą uh, svarbiausių aiškių e, minčių ir žinių. Jie yra, jos yra išdėstytos pranešime ir tai atitinka mano požiūrį. Visų pirma, turime užduoti labai svarbų klausimą. Išsiaiškinti, kokia yra jaunimo užimtumo iniciatyvos ateitis. E, diskusijos e, šiuo klausimu turėtų padėti mums išsiaiškinti, ar iniciatyva gyvos ateityje ir ko, kaip, kokiamis sąlygomis. Tai labai svarbu, nes e, šis darbas dar nebaigtas. Europos Sąjungoje nedarbo lygis, ypač jaunimo tarp, yra nepaprastai didelis ir jaunimas, e, manau, gali tikėtis mūsų pagalbos. Uh, Kalbant apie tai, labai svarbus štai kas. Kas, e, kaip bus pasielgtas su biudžetu skirtu šią iniciatyvai? Ar reikėtų didinti numatytas lėšas? Aš manau, kad taip reikėtų, aš palaikau tokį žingsnį. Taip pat reikėtų pasiekti, kad tas biudžetas būtų įgyvendintas atsakingai, atsakingiau nei tai buvo daroma iki šiol. Pranešime akcentuoju, kaip svarbu, kaip, kokia svarbi yra politinė valia ir apsisprendimas teikti paramą. Kalbame apie jaunimo nedarbą, tai labai svarbus dalykas. Ir taip pat norėčiau atkreipti dėmesį kitą svarbę temą. Tai yra pakalbėti apie sąsajas tarp darb, darbo rinkos ir švietimo sistemos. Uh, Ir šiuo klausimu taip pat manau, kad žmonės, jaunimas dalyvauja švietimo programuose, jie išsilavinimą, kuris nebūtinai e, užtikrina e, paskui užimtumą darbą, todėl reikia keisti švietimo sistemas. Negalime ir toliau e, jų finansuoti, nes tai yra trumpalaikis požiūris. Taip e, ragi, skatiname dirbtinai kurti postus. Reikia e, ilgalaikių darbo vietų. Reikia pamastyti apie, iš esmės, apie kokybiškus e, kokybiškų darbo vietų pasiūlymus. Būtent šiuo klausimu dar sutarimas nepasiektas, bet esame išnagrinėję įvairius šaltinius ir prieėmė išvados, kad darbo vietos užimtumas paremtas tomis programomis susijęs su tam tikromis problemomis dėl kokybės ir testinumo. Pavyzdžiui, darbo vieta, kuri egzistuoja vos keletą mėnesių arba, arba nekokybiškos darbo vietos tikrai negali būti laikomos tinkamomis, geromis darbo vietomis. Žmonės, kalbame apie žmonės nuo 25-29 metų ir jiems taikoma ši galimybė, tai labai geras e, amžius, nes žmonės vis vėliau įsilieja į darbo rinką. Todėl manau, kad tai tikrai labai pozityvus dalykas, labai pozityvi priemonė. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į vieną klausimą, e, kuris yra susijęs vietos ir regionų lygmenių. Tai yra pakalbėti apie tai, kokiems regionams, kokioms vietovėms skirti e, šiuos išteklius. Galbūt reikėtų e, lėšas skirti regionams, kurių dydis mažesnis nei, nei tų, kuriem lėšos skirstamos dabar. Taigi, kalbant apie regioninį paskirstimą, reikėtų padaryti kokybinę atranką iš, iš anksto ir taip užtikrinti didesnį šių programų našumą. Turime imtis užduočių vietoje. Nuo 19 iki 21 rugsėjo dviejose šalise, Slovenijoje ir Kroatijoje, bus, e, lankysis mūsų delegacija, turėsime galimybę susitikti su vietos veikėjais ir nebejoju, kad mes sužinosime daug svarbių dalykų ir paskui juos tą surinktą informaciją trauksime į savo pranešimą. Ačiū visiems ir noriu padėkoti dar kartą tiems, kurie prisidėjo prie mano pranešimo rengimo ir palikėti gerų atostogų. SMT. Grazie, prezidentė. Ponas Bonifeja, ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai už tai, kad jie pristatė e, dokumento projektą. Jau turėjome galimybę neformaliai padiskutuoti apie šį pranešimą, tokios diskusijos jau vyko tarp šešėlinių praneš, pranešėjų. pranešėjų. Mes labai džiaugiamės tuo, kad buvo skirta dėmesio ir įvairioms susijusioms pusėms. Kaip jau buvo sakyta anksčiau, tai gali būti labai naudingas darbo metodas, su jais reikėtų nuolat susitikinėti ir tolimesniais darbo etapais. Lab, ir čia paminėčiau ir faktų nustatymo misijas Kroatijoje ir Slovenijoje. Daug kas priklauso ir nuo politinių pasirinkimų. Šio pranešimo dėka galėsime toliau tęsti ne tik techninį, bet ir politinį darbą, o taip pat e, išryškinti ir Europos parlamentui tenkantį vaidmenį jaunimo užimtumo iniciatyvoje. Pritariu tam, ką pasakė pranešėja. Iš tikrųjų, turime panaudoti e, e, šį pranešimą tam, kad įvertintumėm, ar iniciatyva yra naudinga, ar e, ji pasiekia savo tikslų dėl jaunimo užimtumo. Ir taip pat reikėtų pagalvoti, kaip pagerinti šios iniciatyvos veikimą ateityje. Noriu dar paminėti keletą svarbiausių dalykų yra svarbu, kad jaunimui pasiūlytos priemonės būtų kokybiškos. Europos audito rūmai sako, kad reikėtų nustatyti ir kaip būtų vertinamos programos, kaip užtikrinti, kad būtų veiksmingai panaudoti paskirti ištekliai. Pavyzdžiui, įvertinti, kaip taip pat reikia pagalvoti apie tai, kaip pasiekti tuos neaktyvius jaunuolius, Europos komisija tęsia savo darbą. Tyria, kaip jaunimo užimtuma, užimtumo iniciatyva įgyvendinama valstybėse narėse. Praėjusiais metais pasirodė tą ataskaitą. Mano nuomonė, mes turėtumėm nustatyti konkrečius kriterijus, uh, tam, kad galėtumėm pagal tuos kriterijus įvertinti jaunimui siūlomas galimybės. Tokiais kriterijais e, galėtų galbūt, e, galėtų galbūt būti ECMO kriterijai. Taip pat Esu tikras, kad mums pavyks rasti susitarimą tarp frakcijų. Džiaugiuosi, kad e, pranešėja sako, kad reikėtų ir toliau finansuoti jaunimo užimtumo iniciatyvą per ateinančius metus. Na ir galiausiai visiškai pritariu analizai, jog jaunimo užimtumo iniciatyva ir jaunimo garantija E, turėtų būti e, tokios priemonės, kurios padėtų jaunuoliams lengviau pereiti e, iš mokymosi įstaigų į darbo rinką. Taip tam reikalinga ir ambicinga europinio, taip pat ir nacionalinės politikos. Taip pat tai visai atitiktų ir Europos socialinių teisų ramstį. Ne vienerius metus Europos makroekonomika stagnavo. Uh, dėl to tikrai kentėjo ir jaunimas. Dabar mes turime e, skatinti investiciją socialinėje srityje. Jaunimo garantija ir jaunimo užimtumo iniciatyva gali tapti labai svarbiais instrumentais siekiant šių svarbių užduočių. Ačiū. Dankeschön. Jetzt hat Anne Gericke in Vertretung. Dėkoju. Anne E, Gerikė iš ACR pranešėjų. Dėkoju. Taip. Jano Sidnenskos vardu, na čia norėčiau pasakyti, mūsų šešėlinė pranešėja norėtų e, pasakyti, kad kaip ir e, šešėliniai pranešėjai sako, kad tai yra sudėtingas pranešimas siekiant sutarimo mūsų frakcija džiaugiasi, kad tekste yra atspindima tai, kas yra labai svarbu. Ypač mes norime pabrėžti, kaip svarbu yra e, nuolat dėti pastangas, įsipareigoti valstybių narių atžvelgių tam, kad jaunimo e, užimtumo iniciatyva e, galėtų mums suteikti tikrai apčiopiamų rezultatų ir mums rezultatai reiškia e, tvarios darbo vietos. Kartu su šešėliniais pranešėjais aš manau, kad mes e, labai palaikome tai, kad programa turi būti geriau kontroliuojama tam, kad ji būtų tobulinama ateityje ir pritaikoma prie jaunų žmonių poreikių. Taip pat puiku, kad tekste yra kviečiama, kad e, būtų pasiekiami tie jauni žmonės, kurie yra uh, iškritę iš darbo rinkos, pavyzdžiui, tokie, kurie e, turi negalę. Taip pat tikiuosi, kad mūsų darbas vyks ir toliau ir remiu pranešėjo esamą vertinimą. Tai tiek iš mano kolegės. Dėkoju. Martina Labajova, dėkoju. Pirmininkė, visų pirma, norėčiau padėkti, padėkoti poniai Tomts už puikų pranešimą. Mes taip pat esame rengę nemažai posėdžių kartu, taip pat turėjau galimybę e, susipažinti su duomenimis, nemačiau jų ekrane, man buvo labai sunku ir e, negalėjau jų perskaityti. Jeigu galėtumėte atspausdinti, būtų tikrai puiku. Mm, tie dokumentai mums labai padėtų ir galėtume juos aptarti. Tikrai aš e, Tikiuosi, kad vėliau šešėlinių e, pranešėjų sustikimo metu galėsime aptarti visą tai, nes jau ir ataskaitoje, kuri yra gana išlaikanti pusiausvėrą, turėtume aptarti ir jaunimo užimtumo iniciatyvos ir teigiamas pusės, bet taip pat ir iššūkius ir trūkumus. Mes, tik, mes jau ir dabar žinome, kokie yra tie trūkumai, kadangi jau juos aptarėme. Na, pavyzdžiui, kad per trumpi įgyvendinimo terminai tos jaunimo užimtumo iniciatyvos, taip pat e, biurokratinė našta, administracinė našta programos tiekėjams, taip pat su, e, sunkumai gauti palyginamus duomenis, patikimus duomenis. Aišku, e, tų pasiūlymų apibrėžimas, taip pat, kad reikėtų daugiau pastangų iš valstybių narių, dėl galimybių darbo rinkoje. Man atrodo, kad čia mes kalbame apie tai, kad mums reikėtų įtraukti ir švietimo sistemą, ir darbo rinką, ir politikos formuotojus. Taigi tas trikampis turėtų dirbti kartu. E, ir tai, ko reikia, tai yra sinergija ir bendradarbiavimas tarp administracijų iki nacionalinio ir vietos lygio. Man atrodo, kad vis, visą tai uh, galėsime aptarti ateityje. Ir tai, kad diskusijos yra labai plačios, rodo ir tai, kad uh, nuomonės teikia ir kiti komitetai. Labai gerai, kad turime iš kultūros komiteto uh, kuris, aišku, gali pasisakyti apie švietimo sistemą. Gavome nuomonę taip pat ir biudžeto komiteto, kiek galime skirti pinigų. Biudžeto kontrolės komitetas irgi vertina, kaip mes vertinsime veiksmingumą ir įgyvendinimą šios programos. Taigi tikrai dėkoju už tokią ataskaitą. Dėkoju. Danė Gonzalės. Dėko, dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, norėčiau padėkoti e, autoriai už nuveiktą darbą ir pranešime. Yra... Ir tikrai buvo labai e, malonu dirbti dėl kai kurių nuostatų ir džiugu, kad vertiname šios iniciatyvos, jaunimo užimtumo iniciatyvos rezultatus konkrečiame kontekste, nes po praėjus penkeriems metams e, išlieka neraminantis jaunimo nedarbas Europos Sąjungoje apie 20 procentų. Mano šalyje Ispanijoje jis e, e, sudaro apie 40 procentų. Ir e, nagrinėdami audito rūmo ataskaitą matome, kad e, ne buvo įgyvendinamas. Iš, iš, iniciatyva nebuvo įgyvendinama vieningai Europos mastu, valstybės labai nevienodai ją įgyvendino ir buvo panaudotos, e, buvo panaudotos lėšos, kitos biudžeto lėšos, tačiau kai kuriuose šalise e, buvo valstybės dėgė papildomas lydemasis priemonės. Taip pat finansavimo mechanizmas, kurį pasirinko ES, nepadėjo sparčiai gyvendinti priemonių tose šalise, kuriuose, kuriams labiausiai jų reikia. Nežiūrinti tai, komisija tai pristato kaip sėkmę kad 14 milijonų žmonių e, užsiregistravo į šias iniciatyvas 7 milijonai jaunimo užimtumo iniciatyvą. Tačiau čia kalbame ne apie poreikį, bet apie e, kokybiškų darbo vietų pasiūlą. Manau, kad turime kalbėti apie pamatinės problemas, kad reikėtų e, jaunimo, takant Įgyvendinant e, jaunimo užimtumo iniciatyvą reikėtų suvokti, kad problema yra ne jaunimas, bet tai, kad stinga galimybių ir nėra darbo, nėra darbo vietų. Ir matome, kad kai kuriuose šalise kuriamos e, darbo vietos be garantijų, laikinas, laikinos darbo vietos ir taip pasmerkėme jaunimą tokiam uždaram įdingui ciklui, e, jie, jie yra verčiami re, rinktis laikiną darbą. E, darbo vietas be garantijų, reikia ieškoti sprendimų ir imti šios problemos būtų tikrai geriau siekti pakeisti arba sukurti darbo vietas, kurių kol kas nėra e, skatinti tokias tendencijas, kad būtų galima išnaudoti jaunimo talentą ir gebėjimus. Reikia programų, kurios mums sudarytų galimybę sukurti darbo vietas, o ne finansuoti darbo vietas be garantijų bei laikiną sezoninį darbą. Um, Ačiū toliau, Terė Rentke. Ačiū poniai Tomš už parengtą dokumentą, kuris yra mūsų diskusijų pagrindas. Manau, kad E, dėl dviejų nuostatų sutarėme ir jos yra šiame pranešime. Visų pirma, norime, kad jaunimo užimtumo iniciatyva ir toliau būtų gyvendinama, norime nusiųsti aiškę žinę ir antra nuostata norime e, spręsti problemas iškilusias su tą iniciatyvą, nes visi sutinkame, kad kai kuriais aspektais dar ją reikia tobulinti, padaryti ją labai, labiau įtraukę ir našesnė. Norėčiau akcentuoti keletą dalykų nemažai dalykų kolegos jau aptarė. Visų pirma, reikia gerai vertinti padėtį, nes mums dar tikrai trūksta ne, ne, daug duomenų. Na, pranešimą reiks koreguoti, bet nuo kažko turime pradėti. Kitas dalykas, apie ką kalbėjo pranešėja, kaip apibriežti kokybiškus darbo, kokybiškų darbo vietų pasiūlymus. Manau, kad tai susijęs su politiniais klausimais, niuansais. Norėčiau, kad skirtume tam laiko, pamastytumėme, kaip išvengti e, darbo vietų be garantijų atsiradimo. Ir galiausiai apie tai kalbama ir pranešimo projekte. Manau, kad tas nuostatas dar galime sustiprinti. Remiantis sukaupta patirtimi ir programos buvo gyvendinamos sėkmingiausiai ten, kur, kur jaunimas labiausiai dalyvavo, kuomet dalyvavo jaunimo organizacijos. Manau, kad tą dalį pranešime reikėtų sustiprinti, nes ir parlamentas, ir komitetas jau pademonstravo, įrodė, kad jam rūpi jaunimo nuomonė E, vyko įvairiausios diskusijos, kuriuose dalyvavo jaunimo organizacijos, kaip jūs ir minėjote, ir būtent dėl to šis pranešimas tikrai geras. E Dėkoju, e NF. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, Šiame, šioje ataskaitoje, e, kurioje kalbam apie jaunimo užimtumo iniciatyvą, yra labai svarbi, bet tačiau auditorumai primena, kad jokia valstybė narė negali įvertinti kiek jaunimo yra pasinaudoję užimtumo iniciatyva. Dėl to pranešėja e, iš tiesų kalba apie tai, kad reikia e, galvoti apie kontrolę, taip pat jau remtis ir jaunimo garantijų iniciatyvą, tam, kad galima būtų palyginti kažkokius duomenis. Taip pat auditorumai teigia, kad egzistuoja rizika, kuri yra labai svarbi, kad jaunimo užimtumo iniciatyva pakeis nacionalinį finansavimą ir dėl to yra kalba kalbama apie tai, ar reikia tokio finansavimo, apie tai reikės, aišku, dar pakalbėti. Šioje ataskaitoje nieko nėra naujo, yra kalbama apie tai, kad reikėtų taisyti klaidas, taip pat yra kalbama apie tai, kad trūksta veiksmingumo dabartinėse priemonėse, kurios jau egzistuoja apie keturis metus. Ir tai uh, pabrėžia, kad yra nemažai investuota per tas priemonės, kalbant apie Kroatiją ir Sloveniją. Uh, E, labai sunku yra nuspręsti, kokie yra rezultatai. Ir jaunimo um, nedarbas yra didžiulė problema, tai yra e, darbo politikos ES trūkumas, 55 procentai e, jaunų žmonių nedirba iki 25 metų ir būtent dėl šios priežasties mums reikia tikrai kreipti labai dėlį dėmesį ir dalyvauti šiuose diskusijose. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai ačiū. Gal dar kas nors norėtų pasisakyti? Jau pasisakė ir pranešėjai, ir šešėliniai pranešėjai, bet nematau, kad dar kas nors prašytų žodžio. Išskyrus Danutą. Prašom, Danutą.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 pasižiūrėti, ką, ko, ką praktiškai atneša jaunimo iniciatyva. Europos parlamentas turi savo informacijos biurus ir tai mm, gera vieta organizuoti tokio pabudžio susitikimus. Ponas Palas e, buvo surengęs susitikimų socialinio saugumo klausimais, kuriuose dalyvavo įvairios organizacijos tai gera mintis. Manau, kad mes turėtume susitikti su žmonėmis, kurie pasinaudoja tomis problemomis ir išsiaiškinti, ir išsiaiškinti ar, kaip jos yra sudaromos. Sulaukėme auditorumo ataskaitų apie jaunimo užimtumo iniciatyvą, socialinį fondą ir nalatos girdime apie mm, jos silpnasias vietas problemas. Ir tai yra priežasis, dėl kurių negalime įvertinti, ar tie fondai, ar tų fondų lėšos gerai panaudotas, ar, ar pasiektas poveikis yra tas, ko, kokio norėjome. Uh, Ir todėl į programą reiktų įtraukti kriterijus, kad jų pagrindų galima būtų kai ką įvertinti, kad, pavyzdžiui, tiek ir tiek milijonų jaunimo e, gal, turėjo galimybę dalyvauti mokymuose, persikvalifikuoti ir tiek ir tiek milijonų e, surado darbą, darbo vietą ir ne, netrumpalaikę, o ilgalaikę darbo vietą. Tai tikrai nėra lengva. E, mokytojai mūsų šalise jau nebespėja su pokyčiais darbo rinkose, pokyčiais darbo rinkose ir besikeičiančiais verslo modeliais. Ar reikėtų mokyti žmonės, kaip ieškoti darbo, e, teikti paraškas, ar turėtume juos mokyti e, kurti verslą? Manau, kad reikia, kad akcentas turėtų būti kitur. Turėtume labiau mokyti žmonės verslumo įgūdžių. Matome, kad jaunimas patys kuria savo verslą, kuris yra e, vykdomas bendrus sprend, bendras sprendimo priimimo gale. Reikėtų investuoti į mokytojus, kad mokytojai galėtų tapti vadovais, tikrais mokytojais. Mokytojai turėtų paaiškinti, kaip informaciją vertinti, naudoti, o ne tik ją sugerti. Aš labai tikiuosi, kad darbas vyks sėkmingai ir kad mes džiaugsimės tų programų rezultatais ir darbo vaisiais jaunimo užimtumo iniciatyva ir jaunimo garantijų programa galėtų būti sulietos, nes jų abiejų, jos abi yra geros. Elizabeth Moran Chartier ir jau Menroiten buvo mus nuvežę į Prancūzijos, Niderlandų, Junktinės karalystės regionus, kur kalbėjomės su jaunimu kuomet buvo kuriama jaunimo garantija. Ir žmonės sakė, mums nereikia garantijų, mes, mums reikia darbo. Danta, labai atsiprašau, kad nepastebėjau, galbūt dar ne visai įsivažiavau į darbą. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tai norėčiau išsakyti tris pastabas, tarsi pasiūlymus busimoms diskusijoms. Man atrodo, kad mes tikrai turėtumėm stengtis užtikrinti e, nacion... patikrinti nacionalių lygmenių taikomų priemonių kokybę. Aš pats e, Vokietijoje mačiau, kad kai yra aukštas jaunimo nedarbo lygis, yra taikomas vairios priemonės statistikai pakeisti, bet e, tos priemonės nėra kokybiškos ir dėl to tikras užimtumas nėra sukūriamas. Tas priemonės pasitarnauja tik tam, kad būtų sumažintas nedirbančių jaunuolių procentinis skaičius, procentinis dydis. Jeigu mūsų programos pritrauks tik tokias priemonės, tai mano nuomonė nebūtų tikslinga. Tai niekam nesukurs darbo vietos. Antroji pastaba. Iš tikrųjų esu įstikinęs tuo, kad mes savo priemonėmis vieni to negalime pasiekti. Nacionalinių lygmenių programos turėtų būti sustiprintos ir papildomos, papildomos lėšomis. Trečia, esu įsitikinęs, kad nepakanka vien tik tais Junkerio E, pasiūlyto investicijų plano. Reikia dar daugiau investicijų tam, kad išspręstumėm jaunimo nedarbo problemą. Ir kalbu ne vien tik tais apie krizinės, krizę išgyvenančią šalis. Na ir paskutinė pastaba, jis skirta komisijai, galbūt e, e, šešėliniai pranešėjai apie tai irgi galėtų pasikalbėti. Valstybių narių švietimo sistemos kokybė labai skiriasi. Danutos pastaba apie atitinkamas atitinkamus švietimo pajėgumus ir mokytojus labai tinkama. Mes e, turime e, siekti ne tik padėti jaunimui, bet ir mokytojams. Mokytojai turėtų būti labiau kvalifikuoti. Neįvardinsiu konkrečios valstybės narės, bet e, kai kurios profsąjungos toje šalyje skundžiasi, kad techninis mokymas nuo dabartinio nuo dabartinių standartų atsilieka dešimčia metų. Tai ar galima užtikrinti, kad e, mokiniai įgys tinkamą techninį lygį, kurį, kurį galėtų panaudoti darbo rinkoje? Ir jeigu čia nieko nebūtų daroma, tai jaunimo garantija ir, jaun... ir čia irgi būtini pokyčiai tam, kad būtų veiksminga jaunimo garantija ir jaunimo užimtumo iniciatyva. Baigdamas dar kartą dėkoju pranešiai, linkiu sėkmingo tolimesnio darbo. Rugsėjo 26, iki 20, rugsėjo 26 dienos galite teikti pakeitimus apie šį pranešimą. Spalio 10 dieną e, komitete bus pakeitimai svarstomi, o gruodžio 4 įvyks balsavimas. Dar nežinome, kada pranešimas pateks į plenarinę sesiją. Tai dar neaišku, bet mūsų laukia keletas tikrai labai intensyvių mėnesių. Tai yra tikrai labai svarbus darbas. Ačiū už likščiolinį bendradarbiavimą. Kągi, paskutinis mūsų darbo atvarkės klausimas. bet mes labai užbėgome už akių numatytai, numatytam darbo grafikui. Žvalgausi pasalę, ar yra pranešėja ir šešėliniai pranešėjai. Nežinau, ar jau galime darbą pradėti ar padaryti trumpą pertraukėlę, bet ko gero tai nieko nepakeis. Nematau salėje Sofijos Ribero, Marijos Arenos. O dabar jau ją matau. Ačiū. Ačiū, Marija. Kaip aš galėjau tavęs nepamatyti? Ulrike Trebezijus nematau, e, Lin Boylan taip pat, Tamaš Mešerič nematau. Hmm.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 Einame prie 14 darbo tarkės klausimo. Eurozonos ekonominė politika pranešė yra Jana Tum. Prašom, Jana Tum, žodis jums. Aš suprantu šešėlinius pranešėjus, kurie, kurių nebėra, nes tai praktiškai paskutinė darbo diena. Aš galiu nusiųsti raštu savo pasiūlymą, jei. Jai jie nepasirodys, manau, kad bet kokiu atveju mes sėkmingai bendradarbiausime. Norėčiau pristatyti e, Eurozonos ekonominės politikos situaciją. Pateiksiu statistinių domenų. Yra gerų žinių apie užimtumą. 2017 e, kovo mėnesį ne, e, Mm, nedarbas buvo sumažėjęs. Prieš tai, mm, prieš metus jis sudarė 10 procentų, bet nežiūrint į pozityves tendencijas, nedarbo lygis nesugrįžo į lygį. Prieš, prieš krizinį lygį. Dėl jaunimo nedarbo visiškai sutinku su jūsų galutinėmis išvadomis padarytomis svarstant ankstesnį pranešimą. Jaunimo užimtumas e, tikrai yra nedarba. Problema, 2017 e, kovo mėnesį nedarbas sudarė 19,4 procentų jaunimo. Prieš metus jis buvo 20 procentų ir dėja jis išlieka nepateisinamai didelis. Kaip žinote, e, valstybių narių darbo rinkos ir situacijose yra labai nevienoda ir nežiūrint į tai, kad įgyvendinamos reikalingos reformos, 2016-aisiais šalims kitose rekomendacijose buvo apie tai kalbame, o jeigu vertintume kaip gyvendama aktyvi ir tvari darbo rinkos politika, tai ji turėtų būti su, su, su, suaktyvinta. Komisija ir toliau turėtų finansuoti e, jaunimo užimtumo iniciatyvą, atsižvelgdama ypač į pastarąsias auditorumų rūmų išvadas padarytas e, ataskaitoje dėl jaunimo užimtumo iniciatyvos. Ataskaitoje teigiama, kad ne visos valstybės narės pasirūpino tuo, kad, jau, kad darbo išsilavinimo ar mokymų neturintis jaunimas sulauktų pasiūlymų, ku, ku, per, kurių dėka per penkis mėnesius jie integruotųsi į darbo rinką. Jaunimo garantija yra negriežtoji teisė ir jos įgyvendinimas priklauso nuo valstybių narių geros valios, todėl jos turėtų būti toliau skatinamos ją įgyvendinti. E, jaunimo nedarbas dažnai yra įdingos e, e, švietimo sistemos rezultatas. Netinkamai finansuojama švietimo sistema siunčia netinkamas paskatas ekonominiai sistemai 2015-aisiais bendrosios vyriausybės išlaidos švietimo sektoriuje Europos Sąjungoje, e, eurozonoje sudarė apie 4 procentus BVP, nors kai kuriuose šalyse tai, tas skaičius buvo mažesnis. Tai, na, nors tai atrodo, kad tai, ši tema turėtų būti kito komiteto tema, bet šie klausimai susiję išsilavinimo kokybė yra kita tema. Manau, kad labiau akcentuoti, reikėtų labiau akcentuoti skaitmaninių technologijų naudojimą. Skaitmaninės kompetencijos neturėtų būti interpretuojamos labai siaurai, tik, tik gebėjimas naudotis kompiuterinėmis programomis ar platfar, platformomis. Manau, kad per kitą dešimtmetį e, darbo rinkoje neturėsi ką veikti, jei neturėsi e, kom, kompiuterinių technologijų įgūdžių. Reikia užtikrinti, kad pasiūla atitiktų paklausą. Reikia nepamiršti ir socialinio bei ekonominio Europos semestro matmens, e, remtis ekonominės padėties analizę. Mums reikia integruotos kovos su skurdu strategijos, 2010 strategija. Todėl norėčiau paraginti e, valstybėms rekomendacijas, grešnesnės rekomendacijas dėl socialinės įtraukties, taip pat minimalaus atlyginimo. E, tai kelios e, svarbiausios rekomendacijos. Dabar lauksiu jūsų komentarų. Dėkoju. Turime dar vieną pranešėją. Marija Rena, kuri turės, taip sakant, pasakyti už visus kitus. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju poniai pranešėjai už išdėsėtą poziciją ir aš tikrai pritariu jums E, kad reikia iš tikrųjų e, galvoti apie tai, kad nors ir sumažėjo nedarbas, bet nereikėtų per daug džiaugtis, kadangi visi skaičiai ir visa statistinė informacija vis tiek rodo, kad pačios darbo vietos nėra saugios, taigi sumažinimas to nedarbo nereiškia, kad darbo vietos yra kokybiškos ir taip pat, kad Europos piliečiai, e, piliečių gyvenimo kokybė pagerėjo. Taip pat yra didelis atotrukis įvairiuose e, regionuose. Tas vidurkis rodo, kad kai kuriuose šalise e, nedarbas yra didelis, kai kur jis yra mažas. Taip pat yra nemažai e, problemų su pažeidžiamomis grupėmis. E, pavyzdžiui, moterų nedarbas yra labai didelis visose Europos valstybėse, skirtingose regionuose. E, taip pat tas atotrukis yra labai didelis, kalbant apie moterų nedarbą. Taigi, kalbant apie socialistų ir demokratų frakciją, e, aš pritariu, kad reikia galvoti apie socialinę Europą ir kalboti apie prioritetus. Tai yra švietimas, testinis mokymas, jį reikia skatinti tarp jaunų žmonių tų žmonių, kurie turi diplomą, bet jiems yra sunku susirasti darbo vietą, bet tie, kurie neturi diplomo, jiems yra dar sunkiau susirasti darbo vietą. Reikia jiems užtikrinti prieigą prie švietimo, formalaus e, švietimo, taip pat formalaus ir neformalaus, kuris taip pat turėtų būti vertinim, vertinamas ieškant darbą. Antrasis prioritetas yra susijęs irgi su jaunimu, ne tiek išlaikyti jaunimo garantijos priemonę ar in, kitas iniciatyvas, bet tiesiog didinti e, ir gerinti tas priemonės. E, Yra visiškai nepriimtina, kad e, tokių jaunimo garantijų iniciatyvų taikymas e, yra netinkamas. Ir e, mes neturėtume nuleisti rankų, mes turėtume daryti daugiau ir veikti geriau. Taip pat norėčiau pasakyti, kad jeigu galime kažkaip priversti valstybės narės Um, prisimti atsakomybę, laikytis biudžeto, taip pat galime jas priversti irgi laikytis e, tų nuostatų ir e, tikslų, kurie buvo nustatyti dėl jaunimo nedarbo mažinimo. Mums reikia daugiau reikalauti, kalbant apie jaunimo garantiją ir jos veiksmingumą. Dėl to aš um, sakyčiau, kad reikia daugiau ir veikti geriau, kalbant dėl uh, jaunimo užimtumo. Taip pat kalbant apie e, karjerą ir e, privatų gyvenimą, šeimos gyvenimą, tai yra susijęs su moterų situacija. Labai dažnai moteris negali suderinti šeimos ir karjeros, dėl to reikėtų dirbti daugiau siekiant suderinti šios dalykus. Ypač kalbant apie e, tėvystės ties atostogas, ties kuo dirba komisija, taip pat vaikų priežiūrą, suteikti daugiau um, priemonių ir paslaugų, kad moteris galėtų geriau suderinti karjerą bei šeimą. Taip pat kolektyvinės dėrybos. Kartais um, profesinės sąjungos yra suvokiamos uh, kaip tos, kurios um, viską uh, sumaišo ir, ir sudaro kliūtis, kadangi jos uh, gina darbuotojus. Ir dažnai nevyksta tos kolektyvinės diskusijos ir dėl to, bet jos e, iš tikrųjų užtikrina pusiausvirą. Reikia užtikrinti, kad ES atnaujintų dialogą su socialiniais partneriais, profesinėmis sąjungomis, e, taip pat vyktų kolektyvinės diskusijos, kad gerintume sąlygas e, darbuotojams, kurios iš tiesų labiau atsižvelgtų jų situaciją. Taigi kolektyvinės dėrybos, kaip jau ir sakiau, yra labai svarbios. Dar vienas prioritetas, kuris irgi yra susijęs su socialiniu dialogu, tai yra gerinti ir didinti profesinių sąjungų teisės, skatinti uh, ko, uh, kovą tarp uh, to, kad nebūtų labai daug skirtumų tarp e, už darbo užmėkesčio, taip pat skatinti taip pat socialinės garantijas bei e, sveikatos e, apsaugą ir sveika, išmokas dėl sveikatos draudimo. Taigi reikia pagalvoti apie tokias rekomendacijas, kurios skatintų būtent šį antrąjį bei trečiąjį uh, Um, pensijų ramstį, taip pat e, galvoti apie tokią pensijų sistemą, kuri būtų teisingiausia, geriausia ir e, išlaikanti pusiausvirą. E, taip pat reikėtų mažinti pensijų skirtumus tarp vyrų ir moterų, nes dabar jos siekia apie 40 procentų. Taigi reikėtų galvoti apie antrąją ir trečią pensijų pakopą, kadangi dabar moteris dažniausiai dirba tokiuose darbo vietose, kurios yra um, mažiausiai apmokamos, dėl to jų ir pensija yra mažiausia ir dėl to tas atotrukis ir tarp jaunų žmonių, ir tarp moterų ir vyrų yra didžiausias. Na ir prieš paskutinį prioritetą norėčiau pasakyti, kadangi esu paskutinė, dar pakalbėsiu, tai reikėtų gerinti darbo vietų kokybę ir tai yra susijęs su e, tai, kad kai kurios darbo vietos yra nesaugios. Taip pat reikia kovoti su socialiniu dempingu, kuris egzistuoja dabar Europoje. Dabar Europoje egzistuoja tokia praktika, kuri ardo gerovės evoliuciją Taigi reikia kovoti su socialiniu de dempingu bei su tuo, kad yra piknaudžiaujama situacija. Taigi reikėtų uh, galvoti apie tai, kad uh, reikia įdėkti naujus socialinius rodiklius, kadangi jeigu mes galėsime pamatuoti ir įvertinti tas priemonės, kurias mes įgyvendiname, galėsime geriau jas ir įgyvendinti. Uh, Taip pat reikia galvoti apie e, augimą, bet taip pat reikėtų galvoti ir apie tinkamus socialinius rodiklius, kurie būtų pamatuojami ir kurie būtų vertinami tiek pat, kiek ir ekonominiai rodikliai. Dėkoju. So, dann danke ich den mindestens, dann danke ich den mindestens. Labai ačiū. Ačiū už pasisakymą. Iš FDD nematau jokio pranešėjo, taip pat nematau niekur iš NF. Kas dar norėtų pasisakyti, panašu, kad niekas. Tai ko gero galime ir baigti. Pakeitimus galima teikti iki Liepos 19 dienos. Ne, 17. Liepos 17, 12 valandos. MPL komitete svarstysime pakeitimus rugsėjo 28 dieną. Na, o Ekon komitete dėl mūsų nuomonės bus balsuojama um, spalio 16 dieną. Ačiū visiems, kurie dalyvavo diskusijoje ir linkiu sėkmingai išnaudoti popietę. Gražios popietės, gražaus vakaro. Rytoj vėl susitiksime 9 val. ryto. Prašau nevėluoti. Thank you.